Flanagan. Na, aš net buvau nustebintas, kaip buvo ta organizacija buvo pavadinta. 5 milijardai eurų buvo per šešerius metus skirti. Labai įdomu, kad tas fondas turi potencialą teikti ginklus Afrikos šalis, kur yra e, daug žmogaus teisų pažeidimų ir politinių neramumų. Ir aš labai kategoriškai atmetu šį pasiūlymą. Manau, kad reikėtų pakeisti pavadinimą. Reikėtų tai pavadinti Europos uh, ginklų tiekimo agentūra. Šis uh, fondas teikia paramą Maliui ir Somaliui. Ir Mes Airija prisijungė prie ES, kad kartu su ES valstybėmis dirbtumėmis ir saugotumėm neutralumą. Bet kaip mes galime neutralumą išsaugoti, jeigu remsime tokius projektus? Tai, turi, tai turėtų būti taikos projektas, bet dėja jis toks nėra. Dėkuoju kolega, ponė Flanagan. Ponas Papadakis. Europos Sąjunga susiduria su taikos priemonė. Jau anksčiau apie tai buvo kalbėta. Kai kalbam apie taiką, visada žinoma, kad, kad netolies yra karas. Ir, reika, ir, ir jis reikalauja tiesioginio finansavimo armijoms iš ES ir valstybių narių vyriausybių. Du kartus didėja karinės išlaidus, kalbam apie pusantro milijardo per metus. Kalbant apie teisybę, tai yra provokacinis dalykas, netgi moteris buvo raginamos dalyvauti tose pavojingose mm, operacijos 20 metų, kaip įsiktas NATO, 20 metų, kai, kai Jugoslavijoje buvo bombarduojama NATO. Matome, kad imperialistų intervencijos yra realybė. Žmonės turi suvokti, kas yra tikrasis prieštas - imperialistų alijansai ir jų vyriausybės. Dėkuoju, kolega Papadapis. Dabar spontaniški pasisakymai ir uh, jų nėra. Tai dabar pra, pabaigai komisaras King. Ačiū pirmininkė. E, gerbiami parlamentarai, ačiū už pasisakymą, už jūsų komentarus, pasiūlymus. Norėčiau ponui Pimenta Lopes pasakyti. Nieko mes neslepiame. Juk tuo siekiama užtikrinti skaidrumas, yra visiškai aišku, kokie yra to tikslai, tą pripažįsta ir pranešimas. Ir mes žinome, kokios bus sprendimų prieimimo procedūros ir e, tai tikrins visi. Darbas jau vyksta kai kuriuose srityse, kurias paminėjo e, pranešėja pranešme. Ir pavyzdžiui, e, svarbios įrangos perkelimas ateityje E, vyks pagal tarptautinės teisę ir atitinkamas ES taisyklės. Ir aš esu tikras, kad mes tam skirsime aukščiausią prioritetą. Taip pat visiškai sutinku su tuo, kad Europos parlamentą reikia visiškai nuo ir reguliariai e, informuoti apie tai, kaip naudojama šitą priemonę. Ir būtent tai mes mielai ir įsipareigojame padaryti. Taigi dar kartą dėkoju visiems, kurie dalyvavote šioje diskusijoje. Žinau, kad kai kurių nuomonės yra griežtos. Labai dėkoju už pranešimą ir tikiuosi, kad rytoj e, jis bus palaikytas. Dėkoju komisarė Kin. Ir pabaigai vieną minutę kolega, kolegė Bautmans. Dėkoju pirmininkė, komisarė, ponios ir ponai. Daugelį kartų išgirdau e, žodį taika. Ir dėja tai yra savoką, kurios daugelis žmonių pasaulyje net nepažįsta, nes daug kur vyksta karas. Ir e, mes dabar kalbame apie taiką ir stabilumą, e, dėl ko sprendžiame. Tai puikia priemonė, kuri padės efektyviau vykdyti operacijas ir e, suteiks pagalbą mūsų partneriams. Mes galėsime dalintis išlaidomis. Girdėjau daugybę argumentų Dėl to ir Europai reikia tokios priemonės, kuri padėtų e, efektyviau atlikti tai, ko iš mūsų tikisi piliečiai. Labai dažnai, kai turime politiką, mums pavyksta garsiai loti, bet įkasti ne. Tai su šia priemonė mums pavyks e, viską gyvendinti realybėje ir užtikrinti didesnę taiką. Tikiuosi, dėl to bus balsu, balsu, nubalsuota e, teigiamai rytoj. E, dėkoju, baigiame diskusijas, balsavimas vyks rytoj, o rytoj e, posėdis prasideda 9 val. ir dirbsime iki 4. Ir dabar mes visi galime eiti namo. Labai dėkoju, posėdį baigiame.